kolegos, sveiki susirinkę. Šiandien pradėsime nuo žodžių pateiktų klausimų. Pirmiausia, dėl moters lyties organų žalojimo ir iš karto suteiksiu žodį poni Ziber. Ačiū pirmininkė. Smurtas prieš moteris ir mergaites yra struktūrinis reiškinys. Beveik Visos moterys ES yra patyrusios per savo gyvenimą smurto. Viena iš penkių yra buvusi būtinio smurto auka ir viena iš dešimties gali būti išžaginta arba prievarta e, patirti lytinį aktą. E, Moters lyties organų žalojimas yra viena iš prievartos formų. Tai yra labai rimta prievartos forma prieš mergaites ir tai sukelia ilgalaikių ir trumpalaikių sveikatos problemų. Moterų teisų komitetas paprašė Europos komisiją imtis konkrečių veiksmų ES lygmenių, kad vyrai liautųsi smurtavę prieš moteris ir mergaites. Reikalinga pasaulinė strategija siekiant kovoti su smurtu prieš moteris įskaitant ir kovą su moters lyties organų žalojimu. Mūsų komitetas to klausimo parengė rezoliuciją ir manome, kad veiksmai ES lygmenių būtų tinkami. Labai dažnai šie klausimai yra paliekami ir labai dažnai netampa prioritetais, nors turėtų būti. E, Europos tarybos Stambulo konvencija dėl kovos e, su smurtu prieš moteris ir būtiniu smurtu. E, ji turėtų būti ratifikuota. Joje rašoma apie minimalius reikalavimus siekiant apsaugoti moteris. ES galėtų, turėtų imtis veiksmų, kad galėtų apsaugoti moteris ir mergaitės nuo uh, smurto ir nuomotės lyties organų žalojimo. Taip pat yra pabrėžta, kad reikia baigti smurtą prieš moteris ir jų lyties organų žalojimą. Taip pat yra konvencija dėl visų formų prieš moteris diskriminacijos panaikinimo. Taip pat yra vaiko teisų konvencija. Ir visos šios priemonės yra labai svarbios, jos turi veikti. Moters lyties organų žalojimas daro poveikį šimtiems, šimt tūkstančių moterų visame pasaulyje. Daug moterų patiria riziką dėl to, kad bus taip sužaloti jų lyties organai. Kai kalbame apie tikslą, kurį reikia pasiekti iki 2015 metų, labai svarbu, kad moterų ir mergaičių teisės būtų tarp e, siektinų, svarbių siektinų tikslų. Šie klausimai turėtų būti laikomi pagrindiniais, prioritetiniais tikslais. Labai svarbu apibriežti konkrečius tikslus ir konkrečias priemonės. Taip pat priimti konkrečius politinius įsipareigojimus dėl moters, moterų lyties organų žalojimų, taip pat siekiant sumažinti kūdikių mirtingumą nes tai turi didelį neigiamą poveikį moterų sveikatai, jų lytiniai ir reprodukciniai sveikatai. Kaip žinote, moters lyties organų žalojimas turi baises pasiekmes dėl moterų lytinio ir reprodukcinio gyvenimo. Tai turėtų būti specifinis, konkretus prioritetas, ypač dabartinėmis krizės sąlygomis jau e, visi taupome lėšas ir tai daro didelę žalą moterų ir vyrų lygybei, nes moterys stumiamos vėl į namus, kad prižiūrėtų senelius, kad atliktų e, namų ruošos darbus, taip pat dėl to didėja smurtas prieš moteris. Ir Dėl to gali atsirasti moterų izoliavimas arba didesnis izoliavimas ir kalbam apie tas moteris, kurios yra arba yra, yra aukos arba yra potencialios aukos dėl jų lyties organų žalojimo. Bendruomenėse turi būti didinamas informuotumas, tos, kalbam apie tas bendruomenės, kuriuose yra paplitę šie nusikaltimai. E, politinė, reikia imtis politinių veiksmų, iniciatyvinių veiksmų Reikia atsikratyti visų smurto prieš moteris formų e, ir negalima leisti, kad šis baisus nusikaltimas būtų testusi arba didėtų, jeigu siekime socialinės pažangos. Ačiū. Pone komisijos narė Filė, žodis Jums. Labai ačiū, pone pirmininkė, garbėjai parlamento nariai. Šiandien yra e, tarptautiniu mastu didina, e, minima diena kovoje prieš moterų lyties organų žalojimą. Mes per, smerkėme šį siaubingą nusikaltimą. Mūsų žmogiškoji pareiga yra apsaugoti moteris nuo bet kokios moterų lyties organų žalojimo grėsmės tiek ES, tiek už jos ribų palankiai vertinu Europos parlamento mm, rengiamą rezoliuciją. Manau, jog ši praktika yra žmogaus teisų pažeidimo atvejais. Jau keletą kartų parlamentas kreipėsi į komisiją prašydamas veikti. Komisija įsipareigojusi stiprinti politinį atsaką, kovodama uh, prieš bet kokią moterų lyties organų žalojimo praktiką tiek ES teritorijoje, tiek mūsų ryšiuose su trečiosiose šalyse. Europos komisija stengiasi įgyvendinti Stoholmo programą moterų hartiją, e, taip pat kitus teisės aktus užtikrinančius moterų ir vyrų lygybę. Komisija siekia gerinti duomenų rinkimo praktiką, e, kuria siekiama užskirsti kelią smurtui. Keičiamės gerąją patirtimi teikiame finansavimą nevyriausybinėms organizacijoms ir tinklams dirbantiems šioje srityje. Neseniai komisija priėmė komunikatą dėl moterų lytės organų žalojimo praktikos panaikinimo. Lapkričio 25 dieną praėjusiais metais šis komunikatas buvo pateiktas. Dabar 500 tūkstančių moterų ES kenčia ar galimai kenčia nuo šios žalingos praktikos. Europos parlamentas e, kviečia numatyti veiksmų planą ir sukurti visapusišką strategiją dėl smurto prieš moteris ir moterų lyties organų žalojimo. Turime įsipareigoti pabaigti teisės aktų paketą, numatantį konkrečius veiksmus ir siekiantį apčiuopiamų rezultatų. Turime teikti pagalbą valstybėms narėms ir kitoms valstybėms padedant joms panaikinti šią praktiką. Moterų lyties organų žalojimas yra specifinė smurto forma, ji yra giliai įsišaknyjusi socialinės visuomenės normose, todėl kad šią praktiką praktikuojantis e, žmonės mano, jog tai yra būti, būtinas ritualas. Tačiau turime pažvelgti į šio reiškinio visą pusiškumą. Todėl komisija prieėmė veiksmų planą dėl moterų lyties organų žalojimo, atsižvelgdama į 2012 metais parlamento priimtą rezoliuciją. Keletas žodžių apie ES teisėkuros žingsnius. Mes padarėme ženklę pažangą teikdami teisėkuros pasiūlymus. E, baudžiamosios teisės ir civilinio teisingumo srityje. Tai yra direktyva dėl prekybos žmonėmis, direktyva e, prieš seksualinį išnaudojimą, e, prieš vaikų pornografiją, direktyva dėl apsaugos orderio kriminalinėse bylose susijusi su atitinkamu reglamentu. Taip pat teisės aktas susijęs su pagalbos teikimu aukoms. Komisija suvokia, kad reikia specifinės tinkamos e, apsaugos aukoms, kenčiančiams nuo e, žalojimo ar diskriminacijos lyties e, atžvilgių. Svarbu apginti moteris nuo bet kokios formos smurto. Šie teisės aktai privalo būti gyvendinti valstybių narių nacionalinių lygmenių. Komisija padeda valstybėms šiuo atžvilgiu ir um, atidžiai stebi, kaip priimti teisės aktai bus įgyvendinti. Anksčiau jau kalbėjau apie svarbes um, netesėkurinės priemonės, tai yra samoningumo didinimas, keitimasis pažangiaja praktika ir finansavimas. Šios priemonės jau e, leidžia teikti pagalbą valstybėms kovoje prieš smurtą. Kalbant apie išorės politikos dimensiją, gyvendindami demokratijos principus, gindami žmogaus e, teisės, e, teikiame analizę, ypač tais atvejais, kai reikia priimti sprendimą, kuriais atvejais skirti tam tikrą finansavimą valstybei. Moterų teisės yra dalis mūsų politikos. Europos Sąjunga e, siekia laikytis požiūriu, kuriuo akcentuojama pagarba žmogaus teisėms. Mes e, manome, jog pilietinės organizacijos yra pilna teisės mūsų partnerės šioje kovoje. Kalbant apie moterų lyties organų žalojimą, ES intensyviai ir aktyviai dalyvauja tarptautinėse iniciatyvose, e, kuriomis siekiama panaikinti moterų lyties organų žalojimo praktiką. Mes nuolat keliame šį klausimą mūsų dialogę su Afrikos, Karibų ir Ramio vandenyno regiono šalimis. E, keliame samoningumą, siekdami užtikrinti kad tose šalyse moterų lyties organų žalojimas būtų uždraustas. ES mm, gina iniciatyvas nacionaliniu e, lygmeniu, kuriomis siekiama pažaboti šias žalingas praktikas. Taip pat mes stipriname e, atitinkamų vyriausybių gebėjimus, e, prisidedame prie samoningumo didinimo akcijų įvairiose visuomenės sluoksniuose. Taip pat dirbame regioniniu lygmeniu per delegacijas trečiosiose šalyse, e, numatę veiksmų planą iki 2014 metų. Taip pat Europos e, Sąjunga finansuoja projektus nuo 2006 iki 2012 metų, 17 projektų 18 valstybių E, buvo finansuojami ES. 8 milijonai eurų buvo skirti vienas tokių projektų, UNICEF projektas, kuriuo siekiama panaikinti moters lyties žalojimo praktiką Etijopijoje, Egipte, Senegale. Mes siekime, kad demokratijos procesai būtų įtvirtinti įvairiose valstybėse narėse, tam yra numatyta visa eilė projektų, kuriuos įgyventina nevyriausybinės organizacijos, žmogaus teisų organizacijos ir kiti vienetai. Ačiū, ponai Filiai. Dabar politinių frakcijų vardu žodį suteiksiu poniai Gabriel. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas komisario kolegos. Džiaugiuosi, kad šiandien balsuosime dėl šitos rezoliucijos pagal klausimą žodžiu dėl moters lyties organų žalojimo komitete. Patvirtiname šią rezoliuciją vieningai ir tikiuosi, kad parlamentas pasinaudos šią galimybę nusiųsti e, svarbų signalą dėl to, kad siekia e, panaikinti šią žiaurę praktiką ir moters teisų pažeidimus e, remiame komisiją, ypač komisarė Redin, kurie pradėjo nulinės tolerancijos kampaniją, pradėjo šią diskusiją, kad panaikintų e, šitą rykštę. Norėčiau paminėti porą dalykų, kurie labai svarbus, kalbant apie moters lytės organų žalojimo panaikinimą visų pirma. Lytės organų žalojamas e, nevienareikšmiškai yra moterų fizinio ir protinio integralumo pažeidimas. Ir norėčiau pasakyti, kad nėra, negali būti jokių kultūrinių, religinio ar kitokių pasiteisinimų ne, negerbti žmogaus teisų. Tai nepriimtina. Antra, moters lytė organų žalojimas e, vykdomas ir Europoje, ir šalise partnerėse. Ir negalime badyti pirštais vien tik tais Afrikos žemyno, nes ten kitokios tradicijos, žinoma, bet svarbu, kad ES laikytųsi globalios integruotos strategijos, kad išvelgtų ir savo vidaus ir išorės politikoje, tai nereikėtų badyti pirštais kitų dėl moters lytės organų žalojimo. Na, kalbant apie prevencijos kampanijas, tai svarbiausia žodžiai tai yra numatyta ES strategijoje dėl kovos su moters lytės organų e, žalojimo. Tačiau e, turėtume pritaukti e, vyrus ir vernikus. Be jų dalyvavimo mums nepavyks to pasiekti. Reikia dialogo bendruomenėse, turime bendrauti su vaikais. Ir Labai dažnai girdime apie medicinę apipjaustimą, neturėtumėm pakliūti į šitos e, spastus. Ir netgi jeigu moters lyties organai žalojami sterilioje aplinkoje, tai nepriimtina yra. Komisija e, pas, e, paskelbė dieną skirtą e, kovai su moters lytės organų e, žalojimu ir norėčiau paskatinti ne tik Europą, bet ir taptutinę bendruomenę sustiprinti pastangas kovoti su šita rykšte ir norėčiau pasveikinti e, visus, ypač vyrus, kurie kovoja su to kasdien. Ačiū poniai Gabriel, dabar ponia Estrela, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisarė, gerbėmieji 140 milijonų moterų jau yra nukentėjusios nuo moters lytės organų žalojimo, kaip jau buvo paminėta, kiekvienais metais 3 milijonai e, mergaičių yra sužalojamos. Tai reiškia viena kas šešios minutės. Taigi, anksčiau lytės organai būdavo žalojami, kai mergaitė sulaukdavo 8-9 e, metų, dabar aukos yra tik tai 2-3 metų. Uh, Tokia yra liūdna realybė, kurią matome daugelį trečiųjų šalių. Tačiau kai kuriuose bendruomenėse įsikūrusiuose Europos Sąjungoje tai irgi galima pamatyti. Važiuoju, Malija sužalojama 98 procentai moterų ir mergaičių. Ir žalojant e, dalyvauja taip pat ir artimieji šeimos, e, tėvai e, spaudimą žaloti mergaičių organus e, daro pati šeima, turime kovoti šitą, šitą rykštę. Moterų lytės organų žalojimas tai yra rimtas žmogaus teisų pažeidimas ir valstybės narės negali nuolaidžiauti dėl tokios vaudžiamosios praktikos, kuri tradicijų vardant kelia pavojų uh, psicho, psichologiniai ir fiziniai sveikatai tokių moterų ir mergaičių. Nes jos dėl to patiria ilgalaikių ir trumpalaikių pasiekmių, nu, miršta nukraujavusios, miršta nuo infekcijų, yra užkriamos živ kartais e, pastoja, gimdo, e, negali, gim, e, atsiprašau, gali, negali pastoti, negali gimdyti vaikų, taigi valstybės narės turi remti psichologinės socialinės paramos paslaugas įskaitant ir seksualinę reprodukcinę sveikatą, kad mergaitės, kurios nukenčia nuo to, susilauktų pagalbos. Daug daroma, tačiau turime daugiau padaryti dėl tokių jaunų moterų ir mergaičių. Pone Vertman, ačiū. 2004 metais e, dabartinė nulinės tolerancijos moterų lietės organų žalojimui diena e, buvo minima pirmą kartą. Tačiau šioje srityje padaryta dar per mažai. Pasaulyje daugiau nei 140 milijonų moterų kenčia nuo šios rykštės. Yra daug platformų, tokių kaip manoje, mano Austrijoje, pavyzdžiui, kaip Stop e, moterų lyties organų žalojimui. Šią akciją siekiama panaikinti šią e, dažnai mirtiną praktiką, taikoma kaip ritualas. Daugelis valstybių sunerimusios dėl e, šios žalojimo praktikos, tačiau kol ji egzistuoja, mano supratimu, nuveikta per mažai. Privalome ieškoti vieningos strategijos. Mano supratimo, ES galėtų e, dirbti aktyviau šioje srityje, stabdydama e, šį žalingą ritualą. Net jei kalbėsime skirtingais balsais mums nepasiseks e, įtikinti trečiasias valstybės, e, kad ši praktika turėtų būti pažabota. Turėtume teikti finansinę e, pagalbą trečiosiams šalims. Ir baigdama noriu paklausti, kokiame pasaulyje mes gyvename, jei tas pasaulis toleruoja smurtą prieš mergaitės ir moteris. Deja, tarybos šiandien nėra, nors svarstamas labai svarbus klausimas. Thank you. Ačiū. Toliau ponė Romera. Romeva, kelios minutės. Yra patvirtinta rezoliucija siekiant sustiprinti pastangas kovojant su moters lytis organų žalojimo. Reikalinga išsami strategija siekiant pašalinti tokią praktiką. Europos parlamento, parlamento nuomonė tos moterys, kurios turi gyventi su pasiekmėmis, Jų, jų skaičius yra tolygus Maltos gyventojų skaičiui. Taigi tai rodo, kaip svarbu ES atlikti savo vaidmenį siekiant baigti tokią praktiką. Reikalingas atsakas, reik, reikalinga jungtinių e, prisimti įsipareigojimus įgyvendinant jungtinių tautų rezoliuciją. Taip pat reikalingas veiksmų planas siekiant panaikinti moters lyties organų žalojimą. Reikalingas disciplinuotas požiūris, reikia primiktinai reikalauti, kad būtų susitelkta ties prevenciniais veiksmais, o tai reiš, reiškia, reiškia dirbti su tomis bendruomenėmis, e, kurios, e, kurioms, e, kurios yra su tuo susijusios, ir siekti, kad tokia praktika būtų baigta kiekvienoje bendruomenėje. Reikia apmokyti specialistus, kurie gali susidurti su sužalotomis moteris, moterimis ir mergaitėmis. E, mums e, nėra tinkamas kriminalizavimo požiūris. Ir nereikėtų taikyti baudžiamosios atsakomybės už tokią praktiką reikalingos e, vaikų apsaugos priemonės. Ir reikia suvokti, kad moters lyties organų žalojimas daro poveikį visai visuomeniai, tačiau vaikai neturėtų būti persikiojami teisinė prasme. Net ir tėvų persikiojimas gali turėti neigiamą poveikį vaikų sveikatai. Nereikėtų supainioti tų dalykų prevencijos ir baudimo. Jeigu dirbame prevencijos srityje, mums reikia didinti informuotumą ir dirbti su tais, kurie yra patyrę lyties organų žalojimą. Reikia įtraukti į šį darbą bendruomenės, mums reikia daugiau duomenų, reikia stebėti esamus veiksmus ir sukurti atitinkamą politiką kai parlamento nariai turime įsipareigoti teikti paramą tiems, kurie jau dirba siekdami pašalinti šią praktiką. Taigi mes remiame e, darbą tų, kurie kovoja už moters lyties organų žalojimo sustabdymą. Mums taip pat reikia pasirašyti įsipareigojimą, kad ši praktika bus baigta. Ačiū ponui Romėvai, ponė Janokudakis. Moters lytės organų žalojimas yra baisus nusikaltimas prieš mergaites, vaikus. Kaip e, girdėjote, maždaug e, trejų metų amžiaus 500 tūkstančiam mergaičių kyla pavojus e, Europoje, Jungtinėje karalystėje pavojus kyla 65 tūkstančiam mergaičių. Dauguma jų gyvena mano rinkiminėje apylinkėje Londoje. Jungtinėje karalystėje moterų lytės organų žanojimas buvo kriminalizuotas 95 metais, tačiau per pastaruosius 29 metus nei vienas asmo nebuvo nubaustas. Jungtinėje karalystėje pradėjome kovoti su šia žiauria barbariška frakcija. The London Evening Standard, svarbiausias Londono laikraštis, yra lyderis šioje kovoje, atkreipia dėmesį, informuoja visuomenę apie šią praktiką. Tik tai taip galėsime uh, ją panaikinti. Kreipiuosi į kitus parlamentarus, kad prisijungtų prie manęs ir kovotų su šituo smurtu vaikų kankinimo. Ir ne, ne tik tai šiandien, bet ir visuomet. Ir pirmas žingsnis bus mūsų rezoliucija, kad sustabdytumėm moterų lytės organų žalojimą. Kitą savaitę surenksime tam skirtą klausimą, pasidalinsime informaciją domenim, kad judėtumėm link to visose valstybėse narėse, kad panaikintumėm šitą praktiką. Kitą savaitę savo rinkiminėje apylinkėje Londone organizuosiu rinkimus, subursiu ekspertus. Visus kviečiu dalyvauti. E, vienam iš šitų renginių arba abiejose valstybėse narėse turėtumėm parengti nulinės tolerancijos politiką, turime remti nevyriausybinės organizacijas, kurios dirba visam pasauliu, kad šviesto, turėtumėm dirbti su bendruomenėm, informuoti jas, kad tai neprimtina praktika. Tai vaikų išnaudojimas. Tam ne vieta mūsų visuomenėse. Šios savaitės rezoliucija ragina imtis veiksmų. Šiandien kreipiuosi į Jūs prisijungti prie manęs šiuose veiksmuose. Dėkui. Ačiū ponė Janakudakis, dabar ponė Andersen. Today, February, mark... Šiandien e, minime dešimtąjį kartą nulinės tolerancijos moterų lyties organų žalojimo atžvilgių. Apie 3 Tūkstančiai moterų Airijoje kenčia nuo e, šios praktikos, nepaisant to, kad įstatymai joms numato apsaugą. Tūkstančiai moterų ir mergaičių patiria grėsmę e, Europos Sąjungoje. E, todėl kad ta praktika jų kilmės šalyje yra įsigaliojusi. Mes turime sustabdyti šią praktiką. Daugelis e, žmonių priverstinai e, apipjaustomi, nukraujuoja arba miršta nuo infekcijų, todėl kad e, operacijos atliekamas nešvariais įrankiais. Turime siekti kad moterys būtų sveikos, kad jos galėtų, um, turėtų teisę um, naudotis visomis natūraliomis fiziologinėmis funkcijomis. Būtina atsižvelgti į tai, jog moterų lyties organų žalojimas turi ilgalaikės pasiekmes, gimdymai pavyzdžiui. Tos, kurios išgyvena e, šią operaciją, e, kenčia nuo ilgalaikių lėtinių infekcijų. Aš manau, kad reikia stiprinti tarptautinių organizacijų ir tinklų e, dirbančių su migrantais šioje srityje. Taip pat faktas, kad mes šiandien kalbame šią temą, reiškia, kad padaryta nepakankamai. Mano uh, E, Šiaurės Airijos rinkiminėje apygardoje mm, yra organizuojamos mokymo kampanijos, apsilankoma e, pas e, mergaitės, kurioms kyla grėsmė būti apipjaustytoms. Turime siekti, tiksliau Airijoje ši praktika yra nelegali, tačiau ji vis atliekama, todėl būtina didinti samoningumą. Moteris e, lytės organų žalojimas tarptautiniu lygmeniu yra pripažintas e, kaip žmogaus teisės pažeidžianti praktika tai yra diskriminacijos dėl lyties prieš moteris forma. Dažniausiai žalojamos nepilnametės, tai yra vaiko teisų pažeidimas. ES tarybos e, žingsnių nepakako, jog ši tema taptų prioritetu. Gruo, 2012 m. gruodžio mėnesį Europos parlamentas priėmė e, rezoliuciją e, dėl moterų lyties organų žalojimo nutraukimo. Nors e, rezoliucija jau priimta, tačiau šiandien turime imtis kitų žingsnių. Panas Morganti. Pone pirmininkė, mūsų turimi statistiniai duomenys e, stebinantis. Turime susimastyti apie tai, kas vyksta mūsų kontinente. 500 tūkstančių žmonių kenčia nuo šios praktikos. Lyginant su 125 milijonais moterų ir mergaičių kenčiančių visame pasaulyje, tas skaičius proporcingai gal nėra didelis, tačiau vis dėlto nuo to ši e, barbariška praktika netampa mažiau rimta. E, 21 e, amžiuje privalome kalbėti apie šią temą. Italijos e, lyčių lygybės institutas praneša, kad 25 tūkstančiai moterų ir mergaičių Italijoje kenčia nuo šios praktikos, o tūkstančiai, tūkstančiams iškyla grėsmė. Turime numatyti labai griežtas bausmes Negali būti, kad Italijoje ar Europoje ir toliau būtų laikomasi šių pavojingų barbariškų e, praktikų. Tai yra atsilikusios subkultūros e, pėtsakas. Turime įvardinti kaltuosius, turime ieškoti ir kalbėti apie priežastis, turime kalbėti apie re, e, religijas, turime renkti globalę ES strategiją. Tik tokiu būdu mums pasiseks kovoti su šiuo žalingu reiškiniu. Tuo tarpu, jei Europai gėda ginti savo krikščioniškasias šaknis, tai turime pasakyti savo, kad mes esame kitokie nei kai kas. Tie, kurie stiklo šukes, nusmailintus akmenis ar e, medžio gabalėlius naudoja žalodami mergaičių lyties organus, tie turi būti pasmerkti. Ačiū, ponia Margantė, ponia Jimenez. Presidente. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau pakartoti apibriežtį, moters lyties organų žalojimo apibriežtį, kurią pateikė pasaulio sveikatos organizacija. Norėčiau pasakyti, kad netidėliotinai skubu liautis taikiu šią praktiką. Bet svarbu žinoti, kas tai yra. Tai yra dalinis arba visiškas klitorio išpjovimas. Ir daugybė moterų ir mergaičių yra nukentėję nuo tokios formos smurto visame pasaulyje. Ir visa tai vyksta ne tik trečiosiuose šalyse. Moterys ir mergaitės, kurios gyvena Europos Sąjungoje, taip pat tai patiria 500 tūkstančių Europoje gyvenančių moterų tai patyrė, o daugumai jų kyla rizika. Žinome, kad moters lyties organų žalojimas vykdomas dažniausiai nehigieniškose sąlygose ir dėl to atsiranda rimtos pasiekmės mergaičių sveikatai. Mūsų įstatymuose yra įtvirtinta ir nacionaliniu, ir tarptautiniu lygmeniu, kad ši praktika yra neteisėta ir kad jos negalima pateisinti jokiais tradiciniais motyvais. Todėl būtina kovoti su moters lyties organų žalojimu, turime ir direktyvą dėl aukų apsaugos, aš buvau pranešėję šiuo klausimu ir visose 28, 28 valstybėse narėse tai turi būti uždrausta. Ispanijoje yra įstatymai tuo klausimu, bet e, praktika turi būti vienoda visose valstybėse narėse. Europos išorės veiksmų tarnyba taip pat turi pabrėžti savo poziciją ir turi viešai pasmerkti tokį smurtą prieš moteris. Manau, kad daug moterų tiesiog neturi balso, todėl mes turime savo balsu pasakyti, kad ši smurto forma turi būti panaikinta, kadangi 21 amžiuje tai prieštarauja žmogaus teisėmis. Ačiū toliau, ponė Sinezin, dvi minutės. Dėkuoju, panė Labai ačiū, ponė pirmininkė. E, moterų lyties organų žalojimas tai yra diskriminacijos smurto vaiko teisių pažeminimo, brutalios jėgos prieš mergaitės, e, rimtas žmogaus teisių pažeidimo atvejis, e, liečiantis 500 tūkstančių moterų ES ir 125 milijonus moterų visame pasaulyje. Turime statistinius duomenis, kokios mergaičių ir moterų grupės patenka į rizikos grupę, tačiau tai yra ne visose valstybėse narėse. Europos komisija privalo imtis griežtų žingsnių, kovodama prieš moterų lyties organų žalojimą Europos Sąjungoje. Svarbu siekti konkrečių rezultatų. Turime e, sukurti integruotą kompleksinę strategiją. Jo labiau, kad e, mergaitės turi teisę nebūti žalojamos turime dirbti ir e, su jungtinių tautų organizacija, su kitomis organizacijomis galinčiamis kovoti prieš šią praktiką. Taip pat e, svarbu propoguoti e, moterų teisės, padėti valstybėms kovojančios prieš moterų lytės organų žalojimo praktiką. Kitas klausimas, kiek veiksmingi ES veiksmai už ES ribų. E, turime taikyti vieningą, ryštingą politiką tų valstybių atžvilgių, kurios gauna ES paramą, tačiau nesėima konkrečių veiksmų, kad šis siaubingas reiškinys būtų pažabotas. Europos komisija turi e, atidžiai stebėti, kaip vyksta pažanga ir įtraukti moterų lyties organų žalojimo temą į tarptautinės dėrybas. Kokiu žingsniu buvo imtasi likščiol? Turime pasmerkti ir siek, šį reiškinį ir siekti, kad moterų lyties organų žalojimas būtų nutrauktas. Turime teikti medicininę ir psichologinę pagalbą. Merci, madame la présidente. Pane Vikstrėm, daug kas galvoja, kad moterų kankinimas, kuris vyksta dėl moterų lyties organų žalojimas, vyksta kažkur tai toli nuo ES valstybių. Tačiau taip tikrai nėra. Pusę milijonų moterų uh, nukenčia nuo šitos praktikos e, Europoje 125 milijonai sužalojamos visame pasaulyje. E, nukentėti nuo moters lytės organų žalojimo reiškia iš tiesų, kad na, e, esi žmogaus teisų pažeidimo auka. Tai anomalija mūsų laikais, barbariška praktika, kuri turėjo visiškai likviduota jau labai senai. Moteris Ir jų teisė į sveikatą jautrus e, dalykas, jautri tema čia ES, ES e, parlamente. Tai buvo diskutuota, kai e, buvo rengiamas Estrelos pranešimas, kai diskutavome dėl nuvečio pranešimo, labai daug elektroninio pašto laiškų gavome. Ir iš tiesų stebina, kad toks didelis pasipriešinimas yra moterų sveikatai, kad šitas klausimas tarsi provo provokuoja kai žvelgia į kitų žmonių reakciją. E, moterų lyties organų žalojimas e, yra sunkus e, kankinimas, moteris pati, patiria e, psichinės ir psichologinės pasiekmes, kurios e, lieka visam gyvenimui. Turime kritiškai vertinti, kas vyksta ES. 500 tūkstančių tai labai didelis skaičius ES. Ir mes turime kažką tai daryti, negalime užsimerkti prieš tai, kas vyksta pačioje ES sveikinčio veiksmų planą, kurį parengtų um, Europos uh, komisija. Sveikinu šitą planą, kurį parengė komisija um, skirta kovojant su moterų lytės organų žalojimu, tačiau turime daryti daugiau. Ačiū. Toliau ponia Maklarkin. Ponia Maklarkin. Jau du metus kalbame šią temą, yra net jungtinių tautų ambasadoris e, skirta šiai temai. Kaip moteris, aš girdėjau, esu girdėjusi apie moterų lyties organų žalojimą ir mane tai sujaudino iki ašarų. Ši siaubinga praktika turėtų būti panaikinta. Milijonai žmonių kenčia nuo e, žalojimo ir tai e, mane labai neramina. Aš manau, kad dabar svar, labiau svarbu nei bet kada panaikinti šią praktiką. Maždaug pusę milijono moterų ES kenčia nuo žalojimo. Ši praktika yra smurto prieš moteris forma, smurto prieš vaiką forma. Turime siekti, kad valstybės narės suprastų savo bendruomenėse, kaip svarbu išspręsti šią problemą, numatant konkrečias sankcijas. Ir Įtraukiančią veiklą į baudžiamąją e, kodeksą. Jau milijonai moterų pasaulyje kenčia nuo e, moterų lyties organų žalojimo. Reikia teikti pagalbą. Turime suvokti, e, koks svarbus šis reiškinys. Reikia pasmerkti jį tarptautiniu lygmeniu. Aš kreipiuosi į komisiją ir Sąjungos išorės veiksmų tarnybą, kad jos imtųsi konkrečių žingsnių bendraudamos su valstybėmis, kurios, e, kuriuose ši praktika vis dar gaji, kad ši barbariška praktika būtų panaikinta. Ačiū, ponė Maklarkin. Toliau, ponė Murphy. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad manęs tai nestebina, bet tikrai atgrasu, kad kraštutiniai dešinieji ir toliau naudoja argumentus, kurie yra rasistiniai, islamofobiniai, siekdami pateisinti šią praktiką. Tos Afrikos kultūros, kuriuose vyrauja islamo religija, nėra vienintelės, kurios naudoja šią barbarišką praktiką. Tik pasižiūrėkime, koks yra paplitęs smurtas prieš moteris Europos Sąjungoje ir mes kalbame apie katalikus, baltuosius, apie būtinį smurtą, kai viena iš dešimties moterų patiria smurtą. Ir tai yra apskritai kova už žmogaus teisės, už moters teisės, už vaikų teisės. Ir turime kartoti su savo sąjungininkais visame pasaulyje. Mums viena moteris teigia, kad daugelie pasaulio šalių moterys rutininiu būdu yra žalojamos, nes manoma, kad moterys gali pakelti daugiau skausmo nei, vyra, nei vyrai, kad jis yra mažesnis moterims. Ir mes kalbame apie moterų priespaudą ir moteros, mot, prie, moterų priespaudos išraišką E, moteriams neleidžiama patirti seksualinio malonumo ir apie 20 tūkstančių moterų prašo prieglošių Europos, Europos Sąjungoje ir maždaug 9 tūkstančiai iš jų siekia apsisaugoti pačios, kitos siekia apsaugoti savo vaikus. Yra daug netikėjimo, skepticizmo Aktyvistai taip pat teigia, kad daugelis valstybių narių deportavo moteris į tas šalis, kuriuose joms kyla rizika patirti lyties organų žalojimą. Ir tai yra valstybės narės privalo apsaugoti moteris, kad jos galėtų išvengti lyties organų žalojimo. Kai kuriuose šalyse tai yra praktiką, mums reikalinga tokios sveikatos priežiūros sistemos, kuri užtikrintų jų sveikatą ir sumažintų jų priklausomybę nuo žalotojų. Reikia padidinti moterų savarankiškumą, padidinti minimalę algą, e, sumažinti atotrūkį, leisti jiems būti savarankiškoms. Ačiū ponui Merfiui. Prieš sutikdama žodį poniai Koracijai Bil, norėčiau jūsų vardų kolegos pasveikinti Armenijos delegaciją, kuri dalyvauja 14. E, Europos parlamento Armenijos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto posėdėje. Sveikinu delegaciją, ypač delegacijos pirmininką Farmanjaną. Delegacija netrukus